vaikai vis e, plečiasi ir todėl reikia numatyti kompensacinės priemonės moterims ir tėvai turi dalyvauti taip pat šioje e, veikloje. Ačiū. Debatai baigti. Dėl ponios Estrelos pranešimo balsuosime trečiadienį pusę pirmos, o dėl e, ponios Tomsen pranešimo jau rytoj pusę pirmos taip pat. Kągi, mėly kolegos, Toliau mūsų darbo tvarkėje bendrosios diskusijos dėl Europos parlamento ir komisijos pagrindų susitarimo. Aptarsime du pono Rangel pranešimus. Viena vertus pagrindų sustarimas dėl Europos parlamento ir komisijos santykių peržiūros, o taip pat parlamento darbo tvarkos taisyklių suderinimas su peržiūrėtų pagrindų sustarimu dėl Europos parlamento ir komisijos santykių. Pirmiausia, kalbės Ponas pranešėjas, prašom, ponė Rengė, keturios minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. E Dėkoju, pirmininkė. E, šis pranešimas buvo svarstomas konstitucinių reikalų e, komitete kartu su kolegomis iš to e, komiteto buvo e, sukurta tam tikra e, dėrybinė grupė, kuri dėrėjosi su komisija dėl šio susitarimo. Iš tiesų turiu pabrėžti, kad dėrybos vyko labai atvirai, konstruktyviai iš komisijos pusės. Buvo kal, bendraujama su komisaru Ševčiovis ir jo E, darbuotojais. Iš tiesų buvo daug pasiekta, e, formuojant tokį istorinį susitarimą. Tai yra pirmasis toks tarp institucinis susitarimas nuo tada, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Tai yra pirmasis pagrindų susitarimas, e, kurio pagri, teisinis pagrindas yra numatytas konkrečiai Lisabono sutartyje. Tai yra 290 penktame straipsnėje e, sutartyje dėl ES funkcionavimo. Europos parlamento ir komisijos e, santykiai tampa vis šiltesni, e, ieškant susitarimo iš tiesų buvo pasiektas tinkamas balansas ir kalbant apie naujus vaidmenis pagal Lisabono sutartį. Ir iš tiesų galiu pasakyti, kad mes pasiekėme teigiamų rezultatų mūsų dėrybinėje grupėje, nes pagrindų e, sustarime yra numatoma e, mūsų sustiprėjęs vaidmuo pagal Lisabonos sutartį. Tai yra susiję ir su darbų planavimu, ir su teisėkuros procedūra. E, pavyzdžiui, Europos parlamentas dalyvaus formuojant komisijos darbų programą. Dar paminėsiu e, rekomendacinio pobūdžio teisės aktus, kuriuos komisija turės e, e, pateikti, kai reikės konsultuoti su Europos parlamentu. Dar vienas dalykas yra parlamentinės priežiūros sustiprinimas. Kai mes šiame susitarime numatėme uh, kokį vaidmenį turės vaidinti atskiri subjektai. Pavyzdžiui, tais atvejais, kokį vaidmenį turės vaidinti Europos parlamentas, kai e, turės būti tvirtinama komisijos sudėtis, e, keičiami komisarai, kai bus, e, koks bus Europos parlamento vaidmuo, kai bus tvirtinamos tarptautinės sutartys. Taip pat turiu paminėti informavimo svarbą. Tai yra, e, kad labai svarbu, kad dabar Europos parlamentas galės gauti konfidencialius duomenis. Be to sustiprės tarpusavio informacijos mainai tarp Europos parlamento bei komisijos. Pavyzdžiui, šiandieną mes žinome, kad dabar konstitucinių reikalų e, komitetas E, gali e, siūsti savo atstovus į e, komitetų pirmininkų suoigą, kuriuose taip pat dalyvautų ir komisijos atstovas. Taip pat yra naujai numatyta klausimų valanda atskiriems komisarams, ne tik komisijos pirmininkui. Taigi, įsigaliojus naujai Lisabono sutarčiai, Europos parlamentas įgavo naujų galių. Ir dabar mes turime susitarimą, kuris leis mums skaidriai bendradarbiauti. Ir užtikrins, kad Lisabono sutartis bus tinkamai gyvendinta. Ačiū. Dabar komisijos vardu komisaras Sefkovič. Thank you very much, Madam President, honorable Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Man labai malonu išsakyti savo nuomonę dėl patiksinto pagrindų sustarimo dėl Europos parlamento ir komisijos santykių peržiūros. Aš manau, kad šis procesas, kuris prasidėjo prieš vienerius metus įsigaliojus Lisabonai sutarčiai, galutinai sėkmingai pasibaigs. Ponui Lėmė, poniai Daina ir Dagmarai, poniai Dagmara Harms, Hanes Vobadai ir taip pat pranešėjui Paulo Rangel norėčiau padėkoti už puikią bendradarbiavimo dvasę e, derintis ir diskutuojant. Yra akivaizdu, kad parlamento išaugusios galios turės didelės reikšmės mūsų tarp instituciniams darbo santykiams 2010 m. vasario 9 dienos ir Baroso pasisakymė yra, buvo kalbėta, kad tas susitarimas turėtų būti tvirtas pagrindas ateities santykiams ir kad tas susitarimas padės įgyvendinti visus sutarimus praktikoje. Šitas peržiūrtas pagrindų susitarimas pakeičia 2005 metų susitarimą, kuris taip pat buvo geras instrumentas mūsų tarp instituciniuose santykiuose. Mūsų bendradarbiavimas prasidėjo kovo mėnesį siekiant parengti šį atnaujintą susitarimą. Ir aš manau, rezultatas yra priimtinas ir Pats pranešėjas mano, kad šita pežiūra yra didelis pasiekimas, kuris už, padės sustiprinti santykius tarp mūsų institucijų tarp mūsų institucijų ir taip pat atsižvelgs į tai, kad pagal Lisabono sutartį Europos parlamentas įgavo daugiau galių. Taigi mes kursime ypatingą partnerystę tarp komisijos ir Europos parlamento. Mes iš tikrųjų pasiekime daug pažangos šiame susitarime numatyta galimybė plėtoti konstruktyvų dialogų tarp komisijos ir Europos parlamento ir taip pat numato galimybę parlamentui tarti savo žodį dėl Europos komisijos parengtos darbo programos. Taip pat parlamentas galės pareikšti savo nuomonę dėl tarptautinių susitarimų. Parlamentas galės būti informuojamas pagal šį sutarimą apie tarptautinių dėrybų eigą. Ir taip pat parlamentas galės tapti ekspertu, kuris galės teikti pasiūlymus komisijai. Parlamente bus išklausomi komisarai. Mes jau dabar kai kuriuos šios sustarimo elementus įgyvendiname. Pavyzdžiui, kai mes rengėme 2002 metų komisijos programą, e, prezidentas Baroso pristatė šią programą Europos parlamente ir taip pat pateikė nuolat informaciją apie šios programos rengimo darbus. Taip pat e, spalio 7 dieną buvo suorganizuota e, prezidentų arba pirmininkų konferencija. Mano manimu, mes parengėme labai gerą tokių susitikimų instrumentą. Pagrindų susitarimas yra ilgas, sudėtingas dokumentas ir jam įgyvendinti reikės visų institucijų pastangų, tačiau šiame dokumente atsižvelgiama į visų institucijų interesus ir taip pat e, atspindi požiūrius, taip pat atsižvelgia į par, e, tarybos poziciją, kadangi taryba nedalyvavo šio dokumento rengime, nebuvo užbėgta už akių jo galimybei vėliau prisijungti prie šio susitarimo. Šiuo susitarimu yra užtikrinama atitinkama pusiausvyrą pagal Lisabonos sutartį. Komisija yra įsitikinusi, kad šis tekstas, kurį pavyko parengti po sudėtingų dėrybų, atspindi atskirų institucijų teisinę padėtį ir taip pat galimybę teikti viena kitais pasiūlymus. negalima atmesti ir atitinkamų konkrečių instrumentų, kurie yra numatyti šiame dokumente. Rezoliucija yra numatyta vieninga parlamento interpretacija šiame dokumente. Viskas buvo numatyta ir sutarta ilgų diskusijų metu, ypač turiu omenyje E, galimybę parlamento atstovams būti stebėtojams rengiantis ir vykdant tarptautinės darybas ir taip pat e, teikti rekomendacijas dėl taip vadinamų antrinių teisės aktų soft law. Ir tik tai tas pagrindų susitarimas yra dokumentas, kuris turi konkretų uh, teisės pagrindį, pagrindą ir leidžia parlamentui jį aiškinti taip, kaip buvo susitarta. Ir šitas susitarimas turi būti patvirtintas pagal darybų rezultatus. Negalima vienašališkai kaip nors aiškinti šio dokumento vienašališkas aktim, e, šitas aiškinimas turi remtis ir parlamento, ir komisijos nuomonė, interesais. Ir būtent tą dvasę mes turėtume ir toliau įgyvendinti ypatingą partnerystę tarp mūsų institucijų ir taip pat tęsti bendradarbiavimą tarp mūsų institucijų. Aš manau, kad mes sėkmingai įgyvensinsime šį dokumentą. Bet. Ačiū, ponė Ševčiovič. Dabar frakcijų vardu pirmiausia kalbės parlamento nariai um, Inigo Mendes Devygo, EPP frakcija pirmiausiai. Aš jau 18 metų dirbu Europos parlamente ir per tą laiką parlamentui iš esmės nebuvo skirta jokių galių. O visas procesas besitęsęs tos 18 metų parodė, kaip nuo patariamo vaidmens um, parlamentui pavyko um, pakilti iki šios įprastinės teisėkros procedūros. Tai, ką mes siekiame patvirtinti, yra dėrybų tarp, tarp komisijos ir parlamento rezultatas. Ir jeigu turėčiau savo šeimai tai paaiškinti ir pasakyti, kad vyksiu į Briuselį dėrėtis, dalyvauti dėrybose tarp parlamento ir komisijos, sunku visą tai nušviesti, nes tai nevyksta nacionaliniu lygiu. Ir neaišku būna žmonėms suprasti, kodėl dėl, tai, dėl teisėkuros aktų ir pasiūlymų turi sutarti komisija ir parlamentas. Bet mes privalome dirbti veiksmingai ir būtent susitarime apie tai ir kalbama. Siekiama iš anksto pašalinti visas kliūtis, kurios gali kilti dėl mm, netinkamai, pavyzdžiui, vykdomos parlamentinės kontrolės. Aš manau, mums pavyko tinkamai subalansuoti siekiamus tikslus e, Europoje, kuri yra demokratijos vertybėmis ir sustarimo principu paremta. Šis pagrindų sustarimas siekia išvengti problemų ateityje. Turime Lisabonos sutartį ir tai yra tiesiog logiškas žingsnis po jos pirmin. Norėčiau kolegai Paulo Rangel ir taip pat jo darybiniai komandai, o taip pat ir komisijos nariui padėkoti už tai, kad pavyko pasiekti tokį tikrai subalansuotą kompromisinį sprendimą. Be abejo, nacionalinių parlamentų veikla, veiklos taisyklės skiriasi, bet mes taip pat turime galvoti ir apie atsakingus asmenis taryboje ir suvokti, kad visi, visos trys institucijos turi lygias teisės teisėjai kuros procedūroje. Ir galiu pasakyti, kad pranešėjas tikrai griebė jauti už ragų. Šeštas ir septintas punktai. Čia, pavyzdžiui, kalbam apie tarptautinius susitarimus ir jų aspektus. Tikrai labai svarbu, kad parlamentas žinotų, uh, kas yra numatoma sustarimuose, kaip dėl jų deramasi, nei daugiau, nei mažiau. Ir būtent tą pavyko pasiekti pranešėjui. Dėl to noriu nuoširdžiai jį pasveikinti su tokiu puikiu darbo rezultatu. Ačiū. Dabar SRD frakcijos vardu ponas Horegi. Dvi minutės, prašom. Me sumo a las palabras que han pronunciado todos los oradores hasta este momento. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė anksčiau e, kalbėjusieji. Na, turiu pasakyti, kad šis susitarimas yra labai svarbus. Tai yra e, susitarimas, kuris turėtų būti, e, į kurį turi būti žvelgiama kartu su į, į Europos parlamento darbo tvarkos taisyklės, kurios e, turi turėjo būti pakeistas po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Aš laikausi nuomonės, kad e, naujas Europos parlamento vaidmuo, kurį jam suteikia Lisabono sutartis, yra labai svarbus. Šis e, susitarimas tai yra pagrindas mūsų tolesniam bendradarbiavimui. Šis sutarimas yra labai svarbus Europos parlamentui e, vystant dialogą su taryba, su komisija dėl naujų teisėkuros e, pasiūlymų. Bendradarbiavimas yra pagrystas šiuo tarp institucinių susitarimu bei mūsų darbo tvarkos taisyklėmis. Norėčiau e, pabrėžti, e, kad labai svarbu vaidina vaidmenį parlamentas komisijos priežiūros srityje. Turiu, mano nuomonė, mes turėtumėm numatyti tam tikrus mechanizmus, kur, kurie leistų komisijos atstovams atvykti į Europos parlamentą ir atsakyti į mūsų klausimus kad mes iškart galėtumėm sulaukti atsakymų į mūsų, mums aktualius klausimus. Dabar grįžkime prie to, ką Jūs pasakėte dėl šeštojo ir septintojo straipsnio. Taip, sutinku su Jumis, kad Europos parlamentas e, tiesiogiai dėrybose neturi dalyvauti. Tačiau Europos parlamente buvo ne vieną kartą pasakyta pozicija, kad ateityje mes norėtumėm būti e, informuoti apie tarptautinės dėrybas. Ačiū. Toliau ALDE frakcijos vardu ponas DAF. Klausiausi su dideliu susidomėjimu to, ką pasakė komisaras Šefkovič. Iš tiesų, tai, ką jis pasakė, yra labai įdomu ir teisinga. Ta, ką jis pasakė ir dėl tarybos, ir dėl Europos parlamento. Šiandieną tarybos atstovai posėdėje nedalyvauja. Ir jeigu iš tiesų taryba uh, E, norėtų vaidinti svarbu vaidmenį šiame procese, tapti mūsų partnerių e, šiame tarp institucinėme e, susitarime, galėjo atvykti į šį posėdį. Mes esame Europos parlamentas. Ir žinome, kad Lisabono sutarčiai įsigaliojus mums yra suteikta naujų galių, kurias mes turime įgyvendinti su tam tikra diskrecija ir atsakomybė. Esame įsipareigoję sustiprinti ES svorį e, tarptautinėse dėrybose. E, ir kad būtų, e, kad komisija tinkamai pasirodytų tose dėrybose. Turiu pasakyti, kad labai svarbu, kad komisijos pirmininkas turėtų e, peržiūrėti Elksenos kodeksą, tai yra komisijos Elksenos kodeksą. Ypač tas vietas, kuriuose kalbama apie e, finansų deklaracijas. Mes žinome tam tikrus dalykus, kurie e, paaiškėjo, kai Europos parlamentas turėjo patvirtinti Barosų komisiją. Ačiū. Europos konservatorių reformistų vardu ponas Černetski. Viena minutė. kolega iš Ispanijos Devigo pasakė, kad jam iškyla problemų išaiškinant tos sudėtingus santykius tarp ES institucijų savo šeimoje. Galbūt nereikėtų tų dalykų apskritai aptarnėti šeimoje, kadangi jie yra labai sudėtingi. Atrodo, kad Lisabono sutartis e, užklupo mus netikėtai, kaip dalykas, kurio mes nesuprantame. Ir dabar mes bandome išsiaiškinti, kokios yra ES institucijų kompetencijos. Tai, mano manimu, yra pakankamai pavėluota, tačiau geriau vėliau negu niekad. Ir todėl pakalbėkime apie tai kolegialiai, nustatydami tikslius santykius tarp komisijos parlamento ir tarybos. Dėkuoju. Ponas Messerschmidt, EFD vardu. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti ponui Paulo Rangel už nuveiktą darbą. Iš tikrųjų, Labai svarbu, kad mes pasiekime pažangos siekdami komisijos informavimo prievolių ir taip pat numatėme konkrečias gairias bendradarbiaujant mūsų institucijoms. Tačiau šių diskusijų metu svarbiausia buvo, buvo tai, kad buvo siekiama pažangos užsienio politikos srityje iki Lisabono sutarties įsigaliojimo buvo tam tikrų problemų. Aš buvau. Kan... At, uh, det er helt klart, at EU-parlamentet tiltager sig uh, en magt, som ikke... Aš buvau darybiniai grupiai ir girdėjau argumentus, kad nebūtų apribotos institucijų galios. Nider, Niderlandų atstovai, taip pat ir prancūzai prieš Lisabonos sutartį taip pat pasisakė už bendradarbiavimą vien tik dėl to, kad užsienio politika būtų neliečiama. Tai buvo suprantama nacionalinė politika, o dabar yra labai gaila, kad taryba nedalyvavo šiuose diskusijose. Ačiū pirmininkė. Na, Aš nesakyčiau, kad e, susitarimas yra uh, nereikalingas. Iš tiesų aš jį vertinsiu pagal jo esmę. Parlamento grupės tikslas buvo sustiprinti Europos parlamento vaidmenį ir iš tiesų buvo pasiekti sėkmingi rezultatai. E, to negalima paneigti. Pasiekta tai, kad komisija turi vienodai traktuoti tarybą ir parlamentą. Buvo pasiekti teigiami rezultatai dėl komisarų e, klausimų valandos, dėl įsitraukimo į tarptautinės dėrybas ir taip toliau. Tačiau kitas dalykas dalykas. Tarybos ir parlamento e, lygybė reiškia, kad reikėtų sumažinti tarybai e, suteiktus e, įpareigojimus, tačiau tam prieštarautų valstybės narės. Tuo tarpu Europos parlamento vaidmuo kartais juo piknaudžiauja didžiųjų frakcijų vadovai Dabar dėl dalyvavimo tarptautinėse dėrybose. Tai buvo numatyta 2005 metų e, susitarime. Tačiau tada mes e, nebuvome įtraukti į dėrybas dėl e, susitarimo su JAV ir kai mes klausime, dėl ko visą tai buvo daroma slaptai, nuo mūsų buvo nutilėta. Komisija tiesiog apsimetė, kad nesuprato klausimo. Ačiū. Ačiū. Toliau tęsėme kalbėtojų sąrašą. Dabar ponas Jekolino. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti darybininkus su puikiu rezultatu. Jis buvo beje pasiektas ir per labai trumpą laiką. Vadinasi, dialogas buvo tikrai konstruktyvus, ir tikimės, kad trečiadienį bus patvirtintas šis susitarimas ir netrukus po to ratifikuotas. Tai be abejo suteiks naujo, naujo impulso Europos parlamento veikloje, leis tinkamiau gyvendinti Lisabonos sutartį ir leis mums be kita ko dalyvauti stebėtojo teisėmis tarptautinėse dėrybose. Be abejo, reikia nuolat stebėti atskiras veiklos sritis, vykdomas programas ES, už kurias atsakinga komisija ir taip pat ir komisijos narių elgesio kodekso taisyklės reikėtų vertinti teigiamai. Turėtumėm žinoti apie, taip pat ir apie konfidencialias nuostatas. Yra pateikta nemažai pasiūlymų dėl pakeitimų pakeitimų, kurie nebūtinai yra blogi, tačiau gana kontroversiški ir sudėtingi. Bet kuriuo atveju aš manau, kad šis sustarimas leis vykdyti geresnę teisėkūrą, geriau formuluoti pasiūlymus ir sustiprins ryšius su nacionaliniais parlamentais. Taip pat ir um, nuostatos dėl agentūrų yra vertintinos teigiamai ir tikiuosi, kad uh, agentūrų generaliniai vykdantieji direktoriai dažniau dalyvaus mūsų posėdžiuose. Dar kartą dėkoju kolegoms ir sveikinu už puikų darbą. Ačiū, ponė Zita Gurmai. Pusantros minutės. Aš labai džiaugiuosi, kad šitas susitarimas rodo mūsų sustiprėjusius santykius su Europos komisija ir taip pat atsižvelgia į naujus įgaliojimus po Lisabono sutarties. Šiame sutar, sutarime numatyti ir praktiniai įgyvendinimo keliai, ir taip pat numato parlamentui galimybę atlikti daugiau kontroliuojamos veiklos. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Parlamento įsitraukimas į tarptautinės dėrybas, aš manau, yra vienas iš svarbiausių žingsnių stiprint parlamento pozicijas. Mano manimu, svarbiausias dalykas yra tai, kad Europos parlamentas gali teikti teisėkuros e, paraiškas ir tai jas turi būti atsižvelgta per tris mėnesius nuo jų pateikimo. Ir vėliausiai tie pasiūlymai turi būti įtraukti į komisijos kitų metų programą. Jeigu pro komisija neatsižvelgtų į parlamento pasiūlymus, ji turi aiškiai pasakyti, dėl kokių priežasčių. Taip pat labai svarbu, kad yra numatyta galimybė pateikti uh, E, pasiūlymus dėl įstatyminių aktų ir piliečiams. Dėkoju. Ir dabar ponas Kolman, vieną minutę. Pirmininkė, šis e, tarp institucinių sustarimas tarp Europos parlamento ir e, komisijos turėtų sukurti geresnį demokratinį procesą, tačiau iš tiesų tai yra tik tai demokratijos iliuzija, ji neegzistuoja. Keletas pastabų. Lisabonos e, sutartis e, neturi e, svarbos jungtinėje karalystėje. Taip vadinami pakeitimai šiame sustarime iš tiesų nepakeis komisijos vaidmens. Iš principo ES situacija tęsis kaip ir anksčiau. Tai yra už uždarų durų viskas bus sprendžiama. Toliau, vėliau, ką galima būtų daryti? Balsuoti neigiamai prie, prieš šį pranešimą dėl tos priežasties, kad mes nenorime Lisabono sutartis, dėl, kurios nenorėjo ir Junktinės karalystės žmonės. Tai būtų tikroji demokratija. Ačiū dabar žodis poniai Flasikovai. Komisarė, man labai malonu, kad šiandien yra kalbama apie peržiūrėtą sustarimą tarp Europos parlamento ir komisijos. Tame sustarime yra nurodoma e, naujas Europos parlamento vaidmuo po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Norėčiau e, teigiamai įvertinti dėrybinės grupės darbą. Dabar keletą žodžių apie tarp institucinį sustarimą. Europos parlamento stipresnis vaidmuo padaro ES labiau demokratišką. Mes esame tiesiogiai išrinkti piliečių. Ir dabar prisidėsime prie geresnių teisės aktų, ir komisija dabar turės pareigą pranešti mums apie konkrečias priemonės, kurių jį ėmėsi gavusi e, prašymą pasiūlyti tam tikrą teisėkuros projektą. Tačiau mes taip pat turime e, pasakyti, kad norėtumėm, kad būtų pakeistas komisijos elkseno, elksenos kodeksas. Taip pat įsigaliojus šiam sustarimui parlamentas turės bus informuotas apie dėrybas dėl tarptautinių e, susitarimų. Yra e, keletas priemonių, kurios yra numatytos tarp institucijame susitarime. Tikimės, kad e, jos iš tiesų leis efektyviau bendradarbiauti dviems institucijoms ir leis nuosekliai gyvendinti Lisabono sutartį. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti. Tai yra priemonė, kuri leis e, glaudžiau bendradarbiauti tarp Europos parlamento ir piliečių nes bus įgyvendinta piliečių iniciatyvos teisė. Ačiū. Hanes Svoboda. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Rangel už puikų darbą, taip pat ir komisijos narui Šerčiovič už um, sudėtingas darybas, bet uh, manau, jūs buvote geras darybų partneris ir svarbiausia yra rezultatas, tai yra pagrindas mūsų tolimesniam bendradarbiavimui. Um, tikrai galima turėti dar ir naujų tikslų prieš akis, juk nebūtina viską pasiekti iš karto. Mes sieksime, daug, sieksime daugiau skaidrumo tarp mūsų institucijų, e, taip pat ir santykiuose su taryba, nes reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ne vien taryba turi lemiamą žodį. Dažnai ji tiesiog įsižeidžia dėl mūsų kalbų, dėl mūsų pasiūlymų, e, o iš tikrųjų turėtų būti taip, kad mes visi kartu dirbame iš vien, tariamės tarpusavyje, nes jeigu norime būti stiprus ir formuluoti bendrą užsienio ir saugumo politiką, juk toks yra mūsų tikslas, tai turime būtinai bendradarbiauti tarpusavyje. Ačiū. Ir dabar ponas Arif vieną mintę. Gerbiamas pirmininkė, mes puikiai suprantame, kad Lisabono sutartis sustiprina parlamento įgaliojimus, tačiau mes ne visiškai suprantame, kokie pakeitimai įvyks ir prekybos politikoje. Parlamentas turės ratifikuoti tarptautinės sutartis, mes kalbame apie e, e, dabartinės darybas, pavyzdžiui, darybas su Koreja. Ir žinoma, sutartis numato daug daugiau papildomų įgaliojimų Europos parlamentui priešingai negu opozicija Aš manau, kad jeigu parlamentas nori dalyvauti intensyviai tarptautinės nustačių pasirašymo procese, tai turi daryti tą iš karto dabar. O dabar atrodo, kad komisija veda dėrybas, o mes, mūsų klausimasi tik tai dėl mandato ir nieko daugiau. Tačiau mes manome, kad reikėtų žengti daugiau, toliau Stokholmo sindromas bendraujant su taryba ir komisija yra ne tas pavyzdys, kuriuo reikėtų vadovautis. Eh, e tarp institucijų sutarimas tarp komisijos ir parlamento yra tolesnio institucijų bendradarbiavimo pagrindas. Čia yra numatytas patikros teisėkuros e, patikros mechanizmas. Tačiau reikėtų vis dėlto paminėti, kad tarp institucinėme bendradarbiajame, ypač pasirašant tarptautinės sutartis, yra pasiekta ženklios pažangos. Parlamentui tenka vaidmuo, kuris yra suformuluojamas kaip konkreti prievolė. Tai yra, parlamentas gali turėti stebėtojo statusą derintis ir pasirašant tarptautinės sutartis. Tačiau parlamentas, žinoma, gali ir atsisakyti tokio stebėtojo statuso. Tačiau, pavyzdžiui, galvojant apie sutartis, tarptautinės sutartis žurnalistės srityje, parlamentas net negali galvoti apie jokį šio statuso atmetimą. Tačiau gali būti ir tokių sutarčių, kurių, kur, kurias e, rengiant parlamentas irgi dar nedalyvavo. Minutę, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų procedūros ir dabar pirmiausia ponia Rojtova vieną minutę. Evropská komise uvědomuje, že pro úspěšnou budoucnost. Dėkuoju pirmininkė. Džiaugiuosi, kad e, yra sakoma, kad sprendimai ateityje turi būti priimami, e, ko galima demokratiškiau įtraukiant Europos parlamentą. Naujasis tarp institucinis susitarimas sustiprins Europos parlamento vaidmenį po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. E, šis tarp institucinis e, susitarimas privers įsiklausyti į Europos parlamento reikalavimus Taip pat e, Europos parlamento nariai galės e, lengviau gauti e, reikiamus dokumentus. Mums ne tik tai reikia suteikti pritarimą, tačiau mes turime gauti taip pat ir informacijos, reikiamos informacijos, kad galėtumėm įtakoti tarptautinės dėrybas. Tikimės, kad ateityje Europos parlamentas geriau bendradarbiaus su komisija. Ačiū lisabonská zmluva priniesla nové úlohy a povinnosti tak pre európsky parlament Lisabonos sutartis nubrėžė naujas gairias bendradarbiaujant parlamentui ir Europos komisijai. Po to, kai sutartis įsigaliojo, yra daugiau galimybių bendradarbiauti siekiant mūsų bendrų tikslų, vadovaujantis bendromis procedūromis, Taip pat galima labiau dalyvauti parlamentui iki teisėjų kūrinėme procese. Ir labai svarbu, kad pagal šį sutarimą yra pasidalinta kompetencijomis, o sutartyje yra numatyta ir galimybė parlamentui dalyvauti e, rengiant tarptautinės sutartis. Spricht Herr Obermeier. Ačiū ir dabar ponas Obermaeris. Taip pat vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Parlamentas ir taryba e, yra teisėkuros procedūros dalyviai, tačiau komisija, kuri neturi dar vis teisinio pagrindo tokiam lygiaverčiam vaidmeniui, neturi pakankamai um, įgaliojimų, dėl to many, manyčiau, kad dar reikėtų šią sritį tobulinti. Taip pat reikia plėsti ir prievalę informuoti mus apie komisijos veiklą. Parlamentas kiek įmanoma anksčiau turėtų būti įtraukiamas į teisėkuros procesą, o kalbant apie tarptautinius susitarimus, uh, informacijos mainai tarp parlamento ir komisijos turi būti vykdomi veiksmingiau ir kuriama Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų būti demokratiškas ES organas. Ir dabar paskutinė kalbėtoja pagal spontaniškus pasisakymus, prašom. Dėkoju pirmininkė. Man atrodo, naujas sustarimas iš tiesų pagerins santykius tarp Europos parlamento ir e, komisijos. Nes iš tiesų tinkamų laikų yra patvirtintas teisinis pagrindas e, tokiam tarp instituciniam sustarimui. Įsigaliojo Lisabono sutartis, dabar yra numatytos aiškios taisyklės, kurios numato, kokia atsakomybė tenka kuriai institucijai. Europos parlamento kompetencijos yra sustiprintos. E, sprendimų prieimimo procedūrėje. Dabar parlamentui yra suteikiamos tokios pat teisės kaip ir tarybai, kalbant apie prieigą prie e, dokumentų, tiek kalbant apie teisėkuros projektus, tiek priemant sprendimus e, biudžeto srityje. Europos parlamentas taip pat vaidins vaidmenį formuojant komisijos darbų programą. Ačiū. Žodis poniai Movai. Biblijoje sakoma, kad sveiki medžiai neša sveikus vaisius, o lygoti medžiai lygotus. Šita Lisabonos sutartis nebuvo priimta demokratiškai ir todėl ji negali atnešti demokratinių, demokratiškų vaisių. Šita sutartis buvo pasirašyta už gyventojų už akių, sprendimai buvo priimami jiems nieko nežinant ir todėl žmonės negalėjo pareikšti savo nuomonės. Aš manau, kad Lisabonos sutartis bent jau Vengrijoje neturėtų galioti, kadangi visuomenės nuomonės nebuvo atsiklausta, pilietinės visuomenės taip pat nepareiškė savo nuomonės ir dėl šios sutarties buvo balsuota taip, kad net nebuvo žinota, kas joje apskritai parašyta. Todėl demokratija negali būti siejama su ta diktatoriška sutartimi. Ačiū ir dabar Komisijos narys Šefčiovič, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems, e, kurie paremė pagrindų e, susitarimą. Na, labai svar, tai yra labai svarbus vadovas, kuris reglamentuoja mūsų ateities darbą. Norėčiau iš tiesų padėkoti dėrybiniai grupiai iš Europos parlamento, kadangi daug laiko praleidome kartu ir vyko labai intensyvios diskusijos. Tačiau šis sunkus darbas atsipirko ir šiandieną iš tiesų mes turime puikų sustarimą. Išklausiau komentarus, kuriuos pasakė gerbiami parlamentarai, jie kai kurie uždavė klausimų dėl pasiekto sustarimo ir turiu pasakyti, kad komisijai labai svarbu, kad būtų numatytos e, praktikos e, sėkmingo bendradarbiavimo tarp dviejų institucijų. Tai yra, kad e, šis institucinis sustarimas neturėtų nukrypti nuo pasiektų sėkmingų rezultatų. Tiesiog reikia siekti didesnės pažangos. Tai pripažino abi institucijos dėrybų metu, kad mums e, e, joms sunku aiškinti susitarimą, tačiau pasakė, kad bandys įgyvendinti šį susitarimą, ko galima konstruktyviau ir galiu patikinti komisijos įsipareigojimą šiuo atžvilgiu. Gerbiami parlamentarai, manau, kad e, jūsų išreikštos abejonės šiandien greičiausiai nepasiteisins. Tačiau kalbant apie kompetencijas, kurios, kurios e, suteikiamos institucijoms e, pagal sutartį, turi būti įgyvendintos. Taip pat norėčiau pasisakyti dėl komisijos Elksenos kodekso. Komisija ketina greitai pateikti pasiūlymą dėl peržiūrėto komisijos Elksenos kodekso ir pagal institucinį sustarimą prašysime, kad Europos parlamentas pateiktų savo nuomonę. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad jeigu, pavyzdžiui, iškils kažkokių problemų, tada vėl susėsime kartu ir ieškosime sprendimų. Na, jau mes ketiname e, peržiūrėti e, šį susitarimą 2011 metais, taigi galėsime ištaisyti atsiradusias klaidas ir problemas. Laukiu bendradarbiavimo su jumis, atsižvelgiant į šį tarp institucinį susitarimą. Tikimės, kad e, parlamentas pritarps, pritars jam trečiadienį. Tikiu, kad tokia pozityvi atmosfera išliks bendradarbiaujant su visomis ES institucijomis. Nes būtent to tikisi iš mūsų piliečiai ir to tą mes turėtumėm jiems ir duoti. Ačiū. Äh, Ačiū komisijos nariui ir dabar dar kartą žodis ponui pranešėjui. Prašom, ponė Rangel, dvi minutės. Uh, eu queria terminar uh, com base naquilo que foi aqui discutido ao longo deste. Tikoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atsakyti į kai kuriuos pasisakymus. Šio tarp institucijų sutarimo uždavinys buvo užtikrinti sėkmingą parlamento ir komisijos bendradarbiavimą ir kad komisija ir parlamentas būtų lygiose pozicijose. Mums labai svarbu užtikrinti tą jėgų pusiausvyrą, kuri yra numatyta Lisabonos sutartyje. Kad parlamentas galėtų atlikti savo misiją kuo veiksmingiau, kad galėtų turėti iniciatyvos teisę priimant su biudžetu susijusius klausimus ir Dėl šių priežasčių pagrindų susitarimas bus naudingas abiem institucijoms, tačiau ir kitoms institucijoms, pavyzdžiui, ir tarybai bus numatytas labai aiškus bendradarbiavimo pagrindas, kadangi parlamento ir komisijos santykiai bus labai aiškiai suformuluoti, atitinkamai pagal Lisabono sutarties nuostatas. Nors ir taryboje buvo išgirsta tam tinių, tikrų kritinių balsų šio susitarimo atžvilgių, tačiau mano manimu, po kurio laiko bus suvokta, suvokti šio sutarimo pranašumai ir privalumai. Kadangi visos institucijos galės geriau bendradarbiauti atitikdamos Lisabonos dvasę. Baigtos bendrosios diskusijos balsuosime dėl šio pranešimo trečiadienį 12 val. Ir dabar, mėly kolegos, pereiname prie kito.